būkite ir jūs, kolega, konstruktyvus. E, taip kaip mes patarėme kolegai Janukovičiui, taip jūs patarinėkite poniai Timošenko tada. Ačiū kolegai Svobodai, toliau kolega Migalskis pusantros minutės. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Panie. Panie Pirmininkė,